260 darbo tvarkos taisyklių straipsnį buvo pateikti pataisomieji raštai ir, pat, raštai ir jie įsigalios, jeigu nebus pateikta 40 e, parašų, kurie prieštarautų tam. E, pavadinimai bus paskelbti šio straipsnio protokole. E, trečiadienį aš pasirašiau su tarybos pirmininku e, du teisės aktus, kurie atitinka teisė kuros procedūrą. Tų teisės aktų pavadinimai taip pat bus įtraukti į šio posėdžio